die präsidentin! So, die sitzung ist äh, wieder aufgenommen. das protokoll der. kolegos pradėsime darbą. vakarykštis posėdžio protokolas äh, yra pateiktas ar turite dėl jo pastabų? nematau kad tokių būtų. Dabar reikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimo apie situaciją Mozambike, Malavijoje ir Zimbabvėje po įdai ciklono. Pirmininkaujantį valstybę kiek vėluoja, kadangi jie dar yra E, strigusi viename posėdėje, komiteto posėdėje, dėl to reikėtų šiek tiek persiorientuoti ir nusiteiksiu žodį komisijos nariui, prašau. So much, uh, madam, madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisijos vardu norėčiau visų pirmiausia išreikšti savo asmeninę užuojautą šeimoms ir draugams šimtų Mozambiko, Lava, Malavio ir Zimbabvės aukų. Mūsų mintis e, krypsta į milijonus žmonių, kurie yra paveikti to baisaus, tos baisios e, katastrofos gamtinės. Aš jau nekartą esu sakęs, kad Europa tai yra solidarumas. Jį grindžiama solidarumu ne tik tai jos viduje, bet ir už jos ribų. Todėl mes e, siekime paremti visas tris valstybės e, finansais, savo e, pagalba, ekspertų parama vietoje. Norėčiau apibendrinti mūsų tą europietišką, europinį atsaką į šias įvykius. Pirmiausia, finansavimas vos praėjus kelioms valandoms e, vykus ciklonui, kilus ciklonui, mes iš karto panaudojome 3,5 milijonų eurų E, paramos paketą. Taip pat ir e, užtikriname prieigą prie e, mūsų orlaivių prieiga prie tų regionų, kad būtų galima kiek manoma sparčiau ten nugabenti visą reikalingą humanitarinę pagalbą vietos žmonėms. 12 milijonų eurų buvo numatyta šioms trims valstybėms jau iki tol. Ir Mes paramą teikiame ir maistu, medicinos priemonės ir panašiai. Ir visa tai sudaro virš 15 milijonų eurų. E, mes atskyrėme ir 4 milijonų eurų finansinę paramą e, naudodami ES civilinės e, saugos mechanizmą. E, kuris, e, kuris ir padeda, padedam tokioms valstybėms kaip Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Luksemburgas, Danija, e, Italija ir kitos valstybės. Aš esu be galo jiems dėkingas. Taip pat mes panaudojome e, ir pasinaudojome ir pas, pas, pasidalinome e, e, Koperniko programą, pagal Koperniko programą naudojimus žemėlapiais su šiomis valstybėmis. Taip pat mes teikiame ekspertų pagalbą iš karto epidemiologijos srityje taip, veikiantis asmenys, tai yra ekspertai šioje srityje, ėmėsi veiksmų iš karto. Ir taip pat be kita ko ėmėsi veiksmų kovodami su e, neseniai įvykusiu choleros protrukiu. Buvo daugybė žmonių panaud... nusiųsta e, nusiųsta į vietą, taikant mano minėtąjį civilinės e, saugos mechanizmą ir prisidedant valstybėms narėms. E, kurios ir e, e, visi šie, visos šios mūsų pajėgos yra vis dar ten, jos tengiasi padėti ten gyvenantiems žmonėms. Aš noriu dar kartą pabrėžti šių komandų darbo svarbą. Mūsų žmonės gali nuveikti tikrai puikų darbą vietoje. Ir kaip sakiau, jie vis dar ten, Mozambike, nes ir tai yra tikrieji didvyriai. Portugalija nusintė vieną savo medikų pagalbą, e, Liuksemburgas.